Okay. Dear colleagues, liebe Kollegen. Mėly kolegos. Norėčiau pradėti posėdį, tikėdamasis, kad e, posėdžio dalyvių skaičius jo eigoje truputėlį išauks, padidės. Pirmiausiai turime patvirtinti darbo tvarkę. Norėčiau Jums pranešti, kad aštuntasis darbo tvarkės punktas tai yra nuomonių pasikeitimas su komisarė Ešten prasidės 10 val. 30 minučių. Iš karto po to vyks trumpas koordinatorių posėdis, nes jo darbo tvarkė nėra labai plačios apimties, o po to vyks e, mūsų paskutinio posėdžio proga baigiantis kadencijai trumpas prieimimas. Jeigu niekas e, neturi jokių pasiūlymų dėl darbo tvarkės, o tų pasiūlymų nematau, tuomet laikome, kad darbo tvarkė yra patvirtinta. Ir pradėkime svarstyti iš karto antrąjį darbo tvarkės punktą, tai yra pirmininko pranešimai. <clears throat> Pirmiausiai norėčiau nuoširdžiai mūsų salėje pasveikinti Kolumbijos ambasadorių, kuriam iš tikrųjų labiausiai turėtų rūpėti septintasis darbotvarkės punktas, kurį šiandien dar svarstysime. Pirmasis pranešimas yra toks, kad posėdis šios dienos yra transliuojamas internetu, taigi jeigu norite kalbėti, tai kalbėkite į mikrofoną, kuris yra į kairę nuo jūsų, nes priešingų atveju nebusite nufilmuoti. Antras pranešimas jums išdalintose dokumentuose yra visi šiandien svarstomi, svarstomų laiškų pavadinimai ir temos. Jeigu norėtumėte gauti tu, tuos laiškus su pilnu jų turiniu, praneškite sekretariato atstovams, kadangi šiandien yra paskutinisis mūsų posėdis, tai norėčiau pasinaudoti progą ir visiems nuoširdžiai padėkoti už 2,5 metų intensyvaus, įtempto, kartais lydimo ginčių, tačiau nepaisant to labai vaisingą bendradarbiavimą, kurio metu vyko daug posėdžių, taip pat nemažai komiteto kelionių, taip pat norėčiau padėkoti visiems vertėjams, kurie mums padėjo dirbti per tuos du su pusę metų ir pakankamai lankščiai reaguodavo į tai, kad dažnai mes viršydavome posėdžio laiką. Pat norėčiau padėkoti sekretoriatui už puikų bendradarbiavimą. Aš aišku, sakau savo asmeninę nuomonę, nežinau, galbūt jūs nuomonė ir kitokia. Taip pat dėkoju visiems politiniams koordinatoriams, frakcijų vadovams ir visiems tiems, kurie visą laiką dalyvaudavo mūsų komiteto posėdžiuose ir e, kurie aktyviai diskutuodavo jiems rūpimais klausimais apie įvairias. Taigi dėkuoju visiems visų e, visuomeninių organizacijų atstovams, ambasadoriams, kurie padėdavo mums renkti įvairias mokslinės studijas, tyrimus, kurie dalyvaudavo diskusijose. Aš manau, kad visų jūsų dėka tarptautinė prekybos politika galėjo vis labiau įsitvirtinti mūsų parlamente. Norėčiau taip pat perskaityti Jums laišką, kurį parengėme vakar vakare ir jį, jo turinį girdėdami suprasite, apie ką eina kalba ir dar noriu Jums pranešti, kad šiandien išsiųsiu elektroninį laišką visiems kolegoms tam, kad jie galėtų iškelti šios klausimus savo politinėse frakcijose ir gali būti, kad trečiadienį Strasbūrė turėsime balsuoti šiuo klausimu ir labai prašau jūsų paramos šiame laiške išsakomoms pozicijoms. Laiškas yra anglų kalba parašytas ir e, pabandysiu e, jums perskaityti. Jis yra skirtas ponui Piotringui. Rezoliucijos patvirtintos plenarinėje sesijoje e, dėl partnerystės sutarimų su AKR šalimis turi tą patį, tą pačią pastraipą. E, kur kalbama apie koordinavimą, o jį turi atlikti bendras parlamentinis komitetas. Jisai yra įkurtas pagal 243 AKR partnerystės sutarimo straipsnį. Ir kalbama taip pat apie tai, kad jo darbas bus tiksliai apibrieštas tada, kai bus galutinai apibrieštos partnerystės e, sutartys. Mes manome, kad Įgyvendinant partnerystės susitarimus labai svarbu reikia sekti, kaip vyksta visas darbas ir visus darbus turi koordinuoti jungtinis komitetas, bendradarbiaudamas su tarptautinės priekybos ir vystimosi komitetais. Turime užtikrinti e, pusiausvyrą tarp tarptautinės priekybos komiteto ir kitų, taip pat reikia galvoti, kaip vykti nuoseklę prekybos ir vystimosi politiką. E, parlamentinis komitetas jungtinis turi veikti lankščiai ir bendradarbiauti su AKR, AKR jungtinė parlamentinė asamblėje. Aš girdėjau, kad pirmininkų sueigos darbo tvarkė e, posėdžiui, kuris turi vykti balandžio 30 dieną, numato svarstyti svarstyti delegacijų klausimą e, prie parlamentinių komitetų, parlamentinio bendradarbiavimo komitetų ir asamblėjų. Pasiūlytas tekstas būtų prieštaringas aštuonioms rezoliucijoms, kurias mes patvirtiname šių metų kovo 25-ąją ir Tarptautinės priekybos e, komitetas mano, kad reikia galvoti apie e, koordinavimo komiteto nepriklausomumą. Ir mes tikimės, kad pirmininkų sueigos patvirtintas tekstas neprieštaraus nei, vienam, nei vienai nuostatai, kurią savo rezoliucijoje patvirtino Europos parlamentas. So, are there any comments? Ar kas nors nori pasisakyti? Tuomet galime pereiti prie trečio darbo tvarkės punkto. Norėčiau pranešti. Pirmininkas dabar kalba vokiškai. Noriu pranešti, kad 2009 m. kovo 16 dienos koordinatorių posėdžio protokolai jums yra išdalinti ir jeigu iki posėdžio pabaigos niekas neprieštaraus jų turiniui, laikysime, kad jie yra patvirtinti. Ketvirtasis darbo tvarkės punktas tai yra mūsų posėdžių protokolų tvirtinimas vasario 24-25 dienos, kovo 5 ir kovo 16 dienos. Jums taip pat yra posėdžių protokolai išdalinti vadovaujantis tą pačią tvarką, jeigu iki posėdžio pabaigos niekas nepateiks jokių pakeitimų, tai laikysime, kad jie yra patvirtinti. Penktasis darbų tvarkės punktas - prekyba žaliavomis. Kaip visi puikiai prisimenate, 2008 metais mūsų komitetas parengė savo iniciatyvos pranešimą, kurio autorius buvo kolega Jens Holm. Ir dabar gavome komisijos tinkamą komunikatą dėl prekybos žaliavomis. Puikiai žinote, kad ES smarkiai priklauso nuo žaliavų importo. Žvelgdami į šį dokumentą mes galime konstatuoti, kad yra komisijos komunikate trys pagrindinės temos. Pirmiausiai komisija pageidauja, kad būtų užtikrinta vienoda prieiga prie žaliavų ES, e, lyginant su kitomis konkurentėmis pasaulyje. Antras aspektas yra siekis užsitikrinti nenutrūkstamą žaliavų tiekimą Europos įmonėms. Ir e, trečias aspektas, trečia pagrindinė tema yra geresnis e, žaliavų perdirbimas ir tuo pačiu e, bendro žaliavų kiekio sunaudojimo mažinimas. Komisija mums pristatys savo komunikatą ir Todėl dabar suteiksiu žodį poniai Madlein Tvininga, komisijos atstovai, o po to leisiu pasisakyti kolegoms. Prašau, žodis komisijos atstovai. Uh, labai ačiū už įžanginius žodžius. Aš labai džiaugiuosi, būdama jūsų posėdėje ir, kaip jūs sakėte, po to, kai parlamentas pernai patvirtino rezoliuciją, įvyko nemažai poslinkių atitinkamoje sityje ir mes e, taip pat žiūrėjome į rezoliuciją rengdami savo komunikatą, kurį jūs ką tik paminėjote. Kaip jūs ką tik sakėte, komunikate kalbama plačiau negu tik apie prekybą. Prekyba yra labai svarbus dalykas tarptautinėje sferoje. Ir aš dabar norėčiau Jums trumpai pristatyti komunikato turinį ir pakalbėti šiek tiek apie prekybos strategiją, tikslus, veiksmų planą mūsų parengtą ir pakalbėsiu apie tolimesnius žingsnius ir galbūt Jūs turėsite man klausimų po to. Jūs jau Sakėte, kad iniciatyvos motyvai yra aiškus, ES labai priklausoma nuo strategiškai svarbių žaliavų importo ir siekiama, kad nebūtų daug rinkos iškraipimo. Dar vienas dalykas - žvalgyba ir gavyba yra labai konkurencingas dalykas, e, aplinka yra labai griežtai reglamentuojama. Toliau egzistuoja aiškus požiūris. E, ieškoti integruoto atsako, apie tai kalbėjo taryba, jeigu šies mėnesį 2007 metų. Ir yra atlikta analizė, e, buvo kalbama apie žaliavas nesijus ir energetikos dalykus. Mes dabar ES perėmė nuo apsirūpinimo viduje prie labai dėlės priklausomybės nuo importo. Labai mums daug reikia pirminių antrinių žaliavų ir kai kurios žaliavos yra ypatingai svarbios mums ir asmenės svarbės. Vyksta taip pat esminiai pokyčiai pasaulio rinkose. Atlikta inventorizacija 2007 metais ir mes matėme, kad yra 450 apribojimų, 400 skirtingų žaliavų. Per pastarosius porą metų mes matėme, kad griežtinimo priemonės dar labiau išplito. Taip pat mes e, galvojame apie strategiją, kaip užsitikrinti privilegijuotą prieigą prie e, žaliavų. Mes žinome, kad labai didelė dalis, apie 50 procentų žaliavų yra žemo, žemų pajamų šalyse. Pirmininkė, jūs kalbėjote apie tris ramščius. E, mums svarbu užtikrinti prieigą prie žaliavų tarptautinėse rinkose tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir kiti kiti pramoniniai konkurentai mūsų, kad gauna. Taip pat reikia sistemos, kur būtų atitinkamos sąlygos, kad būtų galima užsitikrinti tvarų tvarę gavybą žaliavų, tvarų importą. Taip pat mums reikia taupyti išteklius, skatinti perdirbimą, kad būtų galima sumažinti pirminių žaliavų importą ir mūsų priklausomybę nuo to. E, dėl pirmojo punkto, pirmojo ramščio, prekyba yra didžiausias komponentas čia ir aš norėčiau taip pat kitus e, elementus paminėti, jūs kaip parlamentas savo rezoliucijoje apie tuos dalykus kalbate, prekybos pasaulyje irgi yra labai svarbus ir kitose politikos srityse apie juos kalbama. Pavyzdžiui, plėtra, tvarumas ir panašiai. Ir kiti direktoratai ir prekybos direktoratas e, užsijima tų klausimų sprendimu. Dar norėčiau pasakyti, jog dabar dažnai girdime, jog šis klausimas nėra toks svarbus, kadangi visi išgyvename finansų krizę. Mes sakome, kad priešingai yra. Bent jau dėl to, kad prieiga prie e, žaliavų yra ilgalaikis klausimas, tai nėra klausimas, kurį galima išspręsti labai greitai. Galbūt trumpalaikis spaudimas kainams ir išnyko, bet e, yra tam tikrų pasiekmių, kurios taip pat turės poveikio ES bendrovėms. Mes turime tam tikrų tikslų savo prekybos strategijoje, tai yra e, žiūrėti, e, kokie, kokius apribojimus prieigai taiko trečiosios šalis, išnagrinėti tai. Mes turime galvoti apie priemonės, kurios nėra visiškai pagrystos ir mes tuo priimtinu pagrystumu laikome e, aplinkosaugos ar vystomasias priemonės. Mes taip pat žiūrime į priemonės, kurios kelia pavojų nuolatiniam apsirūpinimui žaliavomis ES ir kelia grėsmę ES ekonominiams operatoriams. E, dar viena problema yra labai didelė, kuri yra susijusi su tuo, kad šio klausimu spręsti labai greitai neįmanoma, nei daugia šalių, nei dvi šalių pagrindų. Mes iš e, dėrybų dėl prekybos žinome tai ir mums už tai labai svarbu yra išplėtoti nuoseklę prekybos politiką ir išnaudoti visas gal, galimybės. Uh, E, prekybos strategija yra pagrįsta taip pat trimis e, ramšiais, kurie yra labai skirtingo pobūdžio. Pirmiausia, darybos tiek daugia šalių, tiek dvi šalių pagrindų. Tam, kad būtų galima plėtoti taisyklės, galiu pateikti jums keletą pavyzdžių iš PPO, tai yra eksporto muitai, apribojimai, dviejų kainų nustatymo sistema, konkurencija, investicijos. Aišku, reikia atsižvelgti ir į atitinkamas išimtis. Ta patį galime pasakyti apie dvišalius kontaktus. Čia turime šiek tiek daugiau galimybių plėtoti savo veiksmus ir, kaip žinia, daugelį mes turime laisvosios priekybos susitarimus su Centrinė Amerika, Koreja, Indija – ir šis klausimas mums yra labai aktualus. Kitas ramstis yra veiksmingas taikymas e, taisyklių, e, nagrinėjimas apribojimų ir kartais matome, kad yra pažeidžiamos tarptautinės taisyklės. Reikia užsitikrinti, kad tokiu atveju būtų pagal PPO galima spręsti ginčius arba dvišalių pagrindų ir mes čia teikiame prioritetą partnerystėj dėl rinkos prie, prieigos prie rinkos. Ir dirbame kartu su valstybėmis narėmis, verslu ir komisija. Trečias ramstis ar kelias yra dialogas tiek dvišaliuose, daugiašaliuose forumuose. Mes e, siekėme užmėgsti dialogus ir partnerystės su šalimis, kurios taiko apribojimus ir kurios kenčia nuo apribojimų. Ir galiu pateikti Jums vieną pavyzdį, gana plati tai yra veikla. EPBO e komisija e, vykdo tam tikrą iniciatyvą, kviečia prisijungti ir ne PBO narės, bus e, rengiamas seminaras dėl prieigos prie žaliavų. Mes parengėme veiksmų planą ir jisai yra pagrystas šiais trimis ramšiais arba keliais. Galbūt aš nesileisiu dabar į detalės. E, planas susidaro, susideda iš dešimties puslapių. Mes, e, ban, kai kurie dalykai e, yra sisteminio analitinio pobūdžio, taip pat kalbama apie konkrečius veiksmus. Jeigu bus klausimų, aš mielai papasakosiu Jums plačiau apie jį. Galutinis dalykas Kaip tikriausiai jau esate pastebėję, e, mes e, susidurėme su labai skirtingo pobūdžio veiksmais ir labai sunku įgyvendinti e, visus mūsų planus, kai kas mums pasiduoda sunkiai, kai kas lengvai. Mes kalbame apie tai, kad reikia teikti nuolatinės ataskaitas apie pasteiktą pažangą. Mes taip pat iki metų pabaigos ketiname paskelbti metinę ataskaitą. Ir čia galbūt aš nukrypsiu ir pasakysiu, kad galbūt apsiribosiu tuo, ką pasakiau ir jeigu turite klausimų, tai prašom. Ačiū labai komisijos atstoviai už įdomias pastabas ir dokumento pristatymą. Dokumentas iš tikrųjų labai įdomus ir aš sveikinu jūsų pasiūlymą toliau nagrinėti šios klausimus, nes aš manau, kad prekyba žaliavomis ir jų tiekimas ES yra egzistencinės svarbos klausimas, todėl yra būtina nuolant stebėti vykstančius procesus ir nuolat svarstyti šį klausimą. Žvelgiu dabar į kolegų ratą, ar kas nors norėtų paklausti, pakomentuoti, ar jūs visiškai pritarėte komisijos pasisakymui klausimų nėra, tai aš galiu konstatuoti, kad komisijos pasiūlymui pritarta. Dabar šeštasis darbo tvarkės punktas - PPO prekybos politikos peržiūros komitetas Europos bendrijų prekybos politikos peržiūrai atlikti. Jums išdalintose dokumentuose yra pateikti atitinkami pasiūlymai. Veikiausiai visi esate informuoti apie tai, kad e, buvo parengtas PPO sekretariato atitinkamo dokumento projektas skirtas peržiūrėti Europos bendrijų prekybos politikos peržiūrai. Ir e, dokumentas buvo parengtas šių metų balandžio 6 dieną. Nacionalinių prekybos politikos sistemų priežiūra yra labai svarbi sudėtinė bendryjų prekybos politikos dalis, tačiau, kadangi prekybos politika yra vykdoma valstybių narių, e, PPO privalo kontroliuoti, kaip valstybės narės vykdo savo įsipareigojimus. Įprastinė tvarka yra parengiami du dokumentai. Pirmasis dokumentas yra valstybių, kontroliuojamų valstybių atitinkama ataskaita, o po to PPO sekretariatas parengė savo ruoštų atitinkamą dokumentą ir remiantis šiais dviem dokumentais komitete vyksta diskusija. Šiame dokumente iš tikrųjų parašyta yra žymiai daugiau, bet galime išskirti uh, du aspektus, padaryti dvi išvadas. Pirmiausiai, šis pranešimas pripažįsta ir atitinkamai įtvirtina faktą, kad daugišalė prekybos sistema sudaro uh, Europos bendryjų prekybos politikos stuburą ir Europos Sąjunga taip pat yra pažymima, dėjo daug pastangų, kad atitinkamai priekių judėtų dogos darybos ir savo ruoštų Europos bendrijos bei atskiros valstybės yra pasirašiusios nemažai susitarimų e, dėl preferencinių muitų su besivystančiomis šalimis ir todėl pasaulio prekybos organizacijos sekretariatas turi kontroliuoti ir patikrinti, ar šie atitinkami susitarimai dėl preferencinių muitų nepažeidžia PPO taisyklių. Taip pat yra pažymima, kad ES yra didžiausia pasaulyje gaminių eksportuotoja ir antra pagal dydį jų importuotoja, o tai reiškia, kad ES vaidmuo e, pasauliams priekybos ir ūkio mainams yra labai svarbus bei įtaka. Taip pat daroma išvada apie tai, kad žemės ūkio gaminiai ir prekyba jais turėtų būti liberalizuota ir turėtų būti sumažinti atitinkami muitų tarifai. Aišku, ši tema Europos parlamente buvo nekarta aptarta. E, pasaulio prekybos organizacijos kontekste ES yra dažnai supuolama dėl žemės ūkio produktų eksporto subsidijų, lygiai taip pat kaip elgesi JAV eksportuodama savo medvilnę ir kitos valstybės buvo nepatenkintos tuo, kad šio prasidėti tik tai 2013 metais. Todėl labai džiaugiamės galėdami turėti komisijos atstovų mūsų salėje ir e, dėl dabar suteiksime žodį komisijai pristatyti šį dokumentą e, komisijos atstovams Paulo Garzoti arba e, kitai kolegijai. Jūs galite patys nuspręsti, kuris kalbės pirmas. Prašau žodis komisijai. I'm Mr. Gazzotti, as you can see, no Mrs. Lodrante, who's by me. Aš, aš esu ne, ne ta ponia, kurios pavardės paminėjote, bet kalbant apie PPO ir priekybos mechanizmus, kurie buvo sukurti dar prieš įsigaliojant tam raundui, buvo tai, kad nuo 88 get buvo numatytos atitinkamos nuostatos po Montrealio konferencijos po to PPO sutartie tai buvo institucionalizuota. Tai labai svarbu, nes, nes um, Japonija yra viena iš tų valstybių ir tos um, PPO valstybės, um, kurios turi laik, uh, kuriam sakomas tas mechanizmas, turi kas antrais metais atlikti peržos procesą. Tai yra Kinija, SJF, Japonija plus dar 16 PPO narių kas ketverius metus ir mažesnės pagal priekybos apimtis narės kas šešerius metus. Visų pirma, noriu paaiškinti vieną dalyką. Nėra taip, kad PPO sekretoriatas ar kažkas kitas naudojasi tuo procesu. Uh, stengnamės įverdinti, ar iš tikrųjų taikoma politika tinka PPO taisyklės. Ne, iš tikrųjų yra aiškiai pasakyta, kas yra pasakyta ar parašyta TPS politikos peržiūroje, negali būti naudojama šiam procesui. Tai nėra tai kažkas tai tarp dėrybos ir bilinėjimosi kaip tarpinis kažkoks variantas. Mes galvojame, kad tai labai svarbu ir paskalami. Uh, PPO generalinis direktorius mm, kalba apie tai, kaip apie skaidrumo, priežiūros, mm, kolegų spaudimo tą elementą, tą tarpinę grandį, kuri gali būti dar netgi svarbesnė nei o, iš tikrųjų bilinėjimuose ar dėrėjimuose veikla. Visų pirma, gal tarčiau keletą žodžių dėl to, kas įvyko Ženevoje, kaip mes ruošiamės, ko, taip pat koks yra ataskaitos turinys. Devinta kartą be priekybos politika buvo peržiūrėta pagal šį priekybos peržiūros mechanizmą. Ir iš tikrųjų buvo daug įvairių rekordų pasiekta, ta prasme, kad e, labai gausiai buvo dalyvauta susitikime. Ir iš ankstinėse peržiūrose prieš tą peržiūrą buvo bent tūkstantis klausimų dėl mūsų priekybos politikos. Mes sugebėjome laiku ir išsamei į juos atsakyti tai tikrai labai pozityviai e, į tai pažiūrėjo visi PPO nariai. Visą tai vyko praeitą mėnesį ir šio mėnesio pradžioje. Balandžio 6-8 dienomis ypač vyko diskusijos, ambasadorius, kuris vedė tas diskusijas, buvo Australijos ambasadorius. Tai buvo tikrai labai konstruktyvių požiūrį paremtos diskusijos ir vienas iš uh, kai kurių aspektų, vienas iš tam tikrų aspektų, prie kurio dar sugrįšiu, bus žemės ūkio aspektas, bet reikia pasakyti, kad bendrai be sprendimo prieimimų procesas, ypač kai na kalba apie reguliavimą aplinką ir prieigą prie rinkos, galbūt taip pat susilaukia tam tikro, nuseklaus, sakyčiau, dėmesio, gal dėl um, tos uh, krizės, kurią mes dabar pergyvename. Uh, dėl to, ką PPO nariai išsakė per susitikimą, tai yra DDA ir komisijos vaidinamas praktinis vaidmuo DDA labai buvo pripažintas, visi akcentavo tą pozityvų vaidmenį. Taip pat komisijos buvo paprašyta užtikrinti, kad būtų drausmingai laikomasi nuostatų, ypač atsižvelgiant į dabartinę krizę ir sunkmetį. Uh, bet tikrai visi sutinka ir akademiniuose, ir diplomatiniuose sluoksniuose, kad tikrai mes nesame tos krizės sukėlėjai, o greičiau aukos, ypač jeigu įvertintumėm tikrai didžiulį nuosmukį praeitų metų pabaigoje ir šių metų pradžioje, PP prognozuoja 9 procentų priekybos sumažėjimą. Uh, SD galvoja apie 14-15 procentų kritimą 2009 metais, taigi kalbame tikrai apie labai rimtą priekybos sumažėjimą. Taigi labai svarbu, kad šiuo etapu rinkos būtų išlaikytos atviros ir kad nebūtų pritaikytos e, priemonės, kurios galėtų būti protekcionistinio pobūdžio ar, ar kliudytų priekybai, atsižvelgiant į aplinkybės Tai darosi itin aktualu ir mes labai primiktinai tai akcentuojame. Dar vienas iš momentų, ką labai vertino PPO narės, buvo tas vaidmo, kurį vaidina ES suteikdama techninę pagalbą, kai eina kalba apie prieigą prie jos rinkų. Um, besivystančioms ekonomikoms, ypač mažiausiai išsivyščioms valstybėms. Mes, kaip jūs žinote, mes taikome uh, bemokestinį režimą tokioms e, ekonomikoms. Ir reikia paminėti taip pat e, pagalba priekybai, kurią ES valstybės teikia PPO narėms. Um, ypač kritik, ypatinga kritika atkeliavo iš Argentinos, Brazilijos, Kinijos, Indijos, aišku, kaip ir buvo galima įtarti, buvo nes kritikuojama uh, dėl įvairių aspektų, tuo tarpu, kai JAF kritika buvo kiek švelnesnė. Ypatingas dėmesys buvo sutelktas į eksporto subsidijų e, sugražinimą pieno produktams, ypač atsižvelgiant į krizę ir G20 įsipareigojimus netaikyti protekcionistinių priemonių. Tačiau mes matėme, kaip puikiai e, dėmesys perėjo į kitus klausimus, kas labai neramina, pavyzdžiui, reguliavimo tvarka pramoninėms e, prekiams, fitosanitariniai reikalavimai ryč nuostos dėl dikelio sudėtyje ir kitų galimų kliūčių priekybai. Tai yra tai klausimai, kurios minėjo kai kurie eksportuotojai. Kaip jūs jau ir minėjote, priekybos peržiūros procesas yra daugelybis, daugelybis procesas pačiame susitikime kiekviena narė turi galimybę užduoti klausimus ir pasisakyti. Po to e, teikiamos sektorinės ataskaitos, kurios turėtų būti neutralios, e, faktinės, atitinkamos valst, peržiūrimos valstybės e, priekybos politikos analizės. Mes tikimės, kad kokybės ir neutralumo prasme ateityje bus rengiamos geresnės ataskaitos nei šį kartą, kokią parengė PPO sekretoriatas. Ypač reikia paminėti keturis klausimus kurie buvo problemiški, mm, kai na, kalba apie tai, kaip PPO sekretariatas parengė ataskaitą kaip žinote, ta ataskaita nėra vien tik tai kažkoks tai popiergalis, kuris yra numetamas ant stalo ir tinka jis jums ar netinka, nesvarbu. Iš tikrųjų, diskusijos vyko labai ilgai, bent kelis mėnesius iki kovo 7, kai sekretariatas pateikė šią ataskaitą. Ypač kalbėjome apie žemės ūkį, aukštus tarifus, subsidijas. Susidarė toks įspūdis tarsi nuo 2007 paskutinio Taip, nieks nepasikeitė, tačiau tikrai taip nėra. 2003 metais tai, kas buvo, ta, ta reforma, kuri buvo patvirtinta, buvo nuosekliai gyvendinama ir tikrai labai svarbiose žemės ūkio sektoriuose na, buvo padaryta rimtų reformų. Per pasarosius keliarius metus tai nebuvo pakankamai taip, ataskaitoje akcentuota. Toliau, apie, kai nekalba apie pramoninį sektorių, reikia pasakyti, kad mm, buvo apibūdinta kaip e, tarif, tarifinė apsauga taikanti ir savo sektorius ginanti ekonomiką, vėlgi tai netokie. Mūsų pramoninis sektorius tikrai mm, yra aukščiausio lygio PPO, jau čia taip ir švelniai sakant, PPO sektorius Sekretariatas pateikė daug kaltinimų, tačiau jie tikrai nėra rimtai paremti, e, pavyzdžių konkrečių labai stinga toje ataskaitoje. Mes taip pat nelabai džiaugiamės vidaus rinkos apibūdinimu, nes sakoma, kad e, projektas neužbaigtas. Aišku, nieks ne, negali pasiekti tobulybės, tačiau mes būtumėm norėję, kad e, PP sekretariatos uh, plačiau pristatytų tai, kas jau yra pasiekta vidaus rinkoje, o ne vien tik tai akcentuotų, kad reikia dar tolesnio liberalizavimo paslaugų srityje, techninių standartų gerinimo, mokesnimo standartų gerinimo ir taip toliau. Taip pat PPO sektorinė ataskaita dar akcentuoja mūsų regioninius sutarimus, galbūt ir tiesa, kad anksčiau to, tolimoje praeitie. Uh, mes ir darėme nuodėmių kažkokiu tai dėl e, šių dalykų, tačiau pastaruoju metu mūsų priekybos politika, politika, kuri formuojama per globalios Europos komunikatą, tikrai nėra tokia politika, kuri galėtų uh, privesti prie kažkokių tai labai lėkštų priekybinių sustarimų. Iš tikrųjų, tai yra tiesiog vienas iš kertinių akmenų, į kur, kur galima tikrai toliau rimtai žengti į priekį. Tai gal tiek norėjau Jums papasakoti. Iš tikrųjų, labai buvo rimtas darbas komisijos tarnybos kartu su valstybėmis narėmis atitinkamai dirbo petis petin kelis mėnesius ir mes tikrai labai džiaugiamės turėdami galimybę šiandien pristatyti Jums tą informaciją. Mes visuomet labai džiaugiamės tokiamis galimybėmis pristatyti Jums aktualiausią informaciją apie PPO darbus. Ačiū pirmininkė. Ačiū labai. Ar jūsų kolegė norėtų papildyti? Ne. Ačiū. Tai išklausėme komisijos nuomonę. Ačiū labai už vertingas pastabas. Aš suprantu, kad e, dažnai, kuomet e, esame kritikuojami, nelabai to džiaugiamės, nes manome, kad kritika yra nepamatuota. Parlamente mes tuo susidurėme kiekviename žingsnyje kadangi parlamentą sudaro skirtingos frakcijos, nors nu, šį kartą kritikuota buvo komisija ir aš manau, kad tai yra visiškai normalus procesas. Tačiau kai kuriais aspektais jūsų dokumentas, manau, siūlo teisingus dalykus, tačiau e, kitais aspektais yra kritikuojamas mūsų elgesys ir jūsų paskutinė pastaba susijusi su regioniniais susitarimais, kuomet jūs minėjote, kalbėdamas e, apie globalinę Europą, kad mes neturime dėl ko savo priekaištauti. O tas tvirtinimas, kad parlamentui e, globalinės Europos strategija nėra pakankama strategija mums nėra svarbu vien tik tai atsiriekti didesnę rinkos dalį pasaulyje. Mūsų nuomonė globalinės Europos strategija turėtų žymiai labiau prisidėti prie bendro socialinio, aplinkos sauginio ir humanitarinio pasaulio vystimosi kadangi greitai svarstysime septintai darbo tvarkės punktą. Tai aš manau, kad būtent dėl to mūsų institucijų pasiūlymai nuolat žlunga tiek pasaulio prekybos organizacijose, tiek pasirašant regionio bendarbiavimo sustarimus ar su e, Persijos įlankos, su Azijos valstybėmis, su Merkosiūro valstybėmis. Jie žlunga dėl to, kad mes daugiausiai remiamės tik tai ekonominiais motyvais, o kitos valstybės turi ir kitų priežasčių tas sutartis pasirašinėti. Taigi ačiū labai dar kartą, jūs manau, kad grįžime dar prie šio, disk... šio klausimo diskusijos. Norėčiau paklausti, ar kiti kolegos norėtų paklausti, niekas nenori, ačiū labai. Baigiame svarstyti šį darbo tvarkės klausimą ir pradėkime svarstyti septintąjį darbo tvarkės klausimą ES ir Andų bendrijos valstybių darybos dėl prekybos. Pasikeitimas nuomonėmis, jūs visi žinote, kad prekybos sutartys, jų pasirašymas prekybos komitetui buvo vienas iš svarbiausių darbo barų per šią kadenciją. Ir puikiai žinote, kad neseniai vyko diskusija dėl aštuonių ekonominės partnerystės susitarimų. Parlamentas pritarė e, tokiems susitarimams su Dramblio kaulo krantu. Už vakar Briuselį vyko diskusija apie dėrybas dėl atitinkamo sutarimo su ASEAN valstybėmis. Vakar parlamente vyko diskusija apie tai, kokioje situacija yra darybos dėl ekonomijos partnerystės susitarimo tarp ES ir Andų bendrijos. Ir mes džiaugiamės, taip pat kaip ir vakar, turėdami su mumis senatorių Jorge Robredo Castillo. Nuo 2002 metų jis yra Kolumbijos senato narys, vakar dalyvavo atitinkamuose posėdžiuose, šiandien dalyvauja ir jis pasisakys taip pat. Šiuo klausimu mes e, taip pat esame parengę 2007 metų e, savos iniciatyvos pranešimus <clears throat> ir 2007 metų birželį prasidėjo darybos tarp ES ir Albių bendryjų. Didžiausias darybų raundas vyko 2008-aisiais. Mūsų komitete ir Europos parlamente egzistuoja skirtingos nuomonės dėl laisvos prekybos susitarimų ar GSP plus ar GSP plus plus kontekste. Jūs taip pat žinote, kad santykiuose su Andų bendryje situacija yra pakankamai sudėtinga, kadangi tarp šios bendrijos atskirų valstybių egzistuoja skirtingos nuomonės dėl prekybos liberalizavimo apimčių. Jums yra žinoma, kad egzistuoja laisvos prekybos susitarimas tarp JAV ir Kolumbijos, kurio dar neratifikavo Junktinės valstijos. Pirmiausiai dėl žmogaus teisų padėties Kolumbijoje. Taip pat jums žinoma, kad praeitą savaitę parlamente vyko plati diskusija apie tai, ar reiktų pasirašyti preferencinių mūtų sustarimų su tinkamus valstybėmis, kuriuose žmogaus teisų situacija nėra labai gera. Turkmenistanas buvo turimas pirmiausiai omenyje e, ir toks sustarimas nebuvo pasirašytas dėl to, kad jame buvo ribojama Raudono kryžio veikla ir apskritai engiamos nevyriausybinės organizacijos, kurios neturi galimybės veikti toje šalyje, o žvelgiant į situaciją Kolumbijoje, iš jos mes taip pat gauname labai daug susirūpinimo keliančių pranešimų dėl profsąjungų padėties, dėl e, darbuotojų išnaudojimo kadangi įmonės Kolumbijoje labai aktyviai veikia ieškodamos žaliavų. Taip pat žinote, kad e, Kolum... Bolivija, pavyzdžiui, intelektinės nusavybės ir tie laikosi visiškai skirtingos nuomonės nei Europos Sąjunga ir su e, Bolivija tinkamas sustarimas negali būti dėl šių priežasčių pasirašomas Mes bet kokią atveju visą laiką pasisakėme prieš tokį skaldimo principo taikymą, tačiau kita vertus mes manome, kad pirmojo ramščio, tai yra politinio dialogo kontekste ir e, antrojo ramščio kontekste bendarbiavimo klausimų kontekste mums yra svarbu, kad tokios sutartys būtų pasirašomos, tačiau egzistuoja daug ginčytinų klausimų tiek tarp Andų regiono valstybių, tiek e, tarp jų ir ES. Sveikinu senatorių Robredo Kastiljo, mielai suteiksiu jums pirmajams galimybę pasisakyti, pristatyti savo nuomonę dėl šių klausimų E, dvišalių prekybos sutarčių, po to pradėsime diskusiją. Prašau, jums žodis. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, jums, ponė Markovai ir jūsų kolegams, norėčiau labai nuoširdžiai padėkoti už tai, kad leidote apsilankyti jūsų posėdėje. Esu įsitikinęs, kad tokia šalis kaip Kolumbija turėtų palaikyti geriausius prekybos ir diplomatinius santykius su visų pasauliu. Mes norime pirkti, parduoti, suinteresuoti užsienio investicijomis savo šalyje. Mes sutiktume su visais, kurie sako, kad šalis turėtų kalbėti vienos su kitomis ir prekiauti tarpusavyje tačiau ryšiai pagristi laisvos prekybos sutarimais nepasiteisina, kadangi yra labai daug trūkumų. Pavyzdys. Prieš keletą šimtmečių Amerikos kontinento šalis paskelbė nepriklausomybę nuo Europos monarchijų, kadangi galvojo, jog šalis įvairiose kontinentuose turi bendradarbiauti tarpusavyje. Ir galvodamos apie gerus ir blogus aspektus e, savo patirties šalis e, pasirinko įvairių kelią ir Kolumbija yra PPO narė jau keletą dešimtmečių ir kai kurie dalykai mūsų vertinimui buvo labai blogi. Pagal statistiką matome, kad du dešimtmečius, labai, per pasarosius dešimtmečius labai padėjo skurdas, nedarbas, darosi, atsiranda daugiau nelaimingų žmonių, e, darbo vietos žmonių, kurie išlaikė jas, labai pablogėjo. Laisva prekyba yra progreso ir vystimosi tarsi sinonimas, bet, bet atro, pasirodo, kad realybėje taip nėra. E, liberalizmas e, sukėlė e, šalies mūsų deindustrializaciją. Mes, aišku, nebuvome labai išvystę pramoninę valstybę praeitie, bet net ir praradome tai, ką turėjome. Mes dabar informuojame daugiau kaip 8 milijonus tonų maisto maisto, kurį galėtume užsiauginti, užsiauginti namie, o iki 90 metų padėtis buvo atvirkštinė, priešinga. Gamybos sąlygos e, nepatentiniams vaistams pablogėjo, o kaip jau sakiau, labai dažnai, labai daug mūsų žmonių yra nepasiturintis, vargingai gyvenantis ir jiems vis sunkiau įsigyti vaistų. Uh, ir daug bendrovių žlunga. Per pastariusius 15 metų gavome 100 tūkstančių milijonų dolerių kaip užsienio investicijų, tačiau mūsų skola padėgėjo ir 160 tūkstančių milijonų dolerių mes eksportavome. Taigi labai sudėtinga stimuliuoti augimą namie mūsų gerbuvis gerovė yra eksportuojami į kur kas stipresnės, galingesnės valstybės negu kad mūsų šalis. Tikriausiai jūs jau supratote, jog mes nemanome, kad reikia toliau plėtoti laisvą priekybą ar gilinti ją. Jeigu bus pasirašytas GPS, vargu ar tai bus gerai, mums reikia uh, nutraukti politikų, kurios yra labai neigiamos įgyvendinimą. E, laisvos prekybos e, sustarimai su JAV, su Europos Sąjunga iš tikrųjų tik blogą regionę integraciją, o mes e, to siekiame, kalbu apie Andų bendruomenę. Ir tie sustarimai žlugdo mūsų bendruomenę, o tarptautiniai ryšiai neturėtų būti taip plėtojami. Jie egzistuoja ir ekonominių ir socialinių priežasčių, dėl kurių mes norime pasakyti, kad Kolumbijai toks kelias yra netinkamas, kadangi mes prarandame savo suverenitetą, e, sprendimai priimami kur kas galingesnėse šalyse negu mūsų ir visiškai natūralu, kad jos E, galvoja, jog jų interesai turėtų būti dominuojantis, ne mūsų. Dar vienas paskutinis dalykas, aš manau, kad visi su tuo sutiks, ponas pirmininkė. Mes manome, jog JAV demokratų partija atsisakė ratifikuoti laisvos prekybos tarimą ne dėl ekonominių priežasčių, tačiau dėl politinių priežasčių krypčių ir pagalvojus tai yra gerai. Demokratų partija mano, kad Alvaro Uribės vyriausybė Kolumbijoje neišlaikytų žmogaus teisų egzamino. Dėl to, kad yra įvykti baisus nusikaltimai prieš profsąjungų aktyvistus, yra plačiai išplitęs nebaudžiamumas, egzistuoja e, baisus e, ryšiais tarp vyriausybės atstovų ir sukarintų grupuočių yra užfiksuota tai dokumentuose ir paskelbta viešai, tą padarė e, šalies aukščiausiasis teismas. Ir jis nukentėjo už šį paviešinimą. Vyriausybė dabar steng, siekia antrą kartą pakeisti konstituciją, kad prezidentas Uribe dar kartą galėtų kandidatuoti, nors konstitucijoje numatyta, kad žmogus gali e, kandidatuoti tik vieną kartą, o jis nori jau trečios kadencijos. Taigi tai ne tik aš ar mano draugai, bet ir JAV demokratų partija E, galvoja, kad nereikėtų apdovanoti, kiek taip galima išsireikšti, prezidento rybės laisvosios prekybos susitarimu. Tai būtų tragedija, nelaimė ir europiečiams. Kadangi jeigu Europos Sąjunga suteiktų e, visišką laisvę e, prezidentui Urybei, nepagalvodama apie žmogaus teisų padėtį Ir jeigu suteiktų tokį metaforinį sertifikatą iš Madrido, Paryžiaus ar Briuselio ir pasakytų, kad Kolumbijos vyriausybė gerbė žmogaus teisės, o yra visiškai priešingai. Taigi, aš prašau, kad nebūtų pasirašytas laisvos priekybos sustarimas tarp Kolumbijos ir Europos Sąjungos. Ačiū dabar Erika, kuri pirmoji užsirašė kalbėti. Ačiū labai. Iš tikrųjų, esu dėkinga už jūsų pasisakymą, jį labai vertinu su visomis atitinkamomis nuorodomis, pristatant situaciją Kolumbijoje, tačiau manau, kad mes privalome atsižvelgti taip pat ir į du kitus aspektus pasirašant atitinkamą sustarimą tarp ES ir Kolumbijos. Aš dalyvavau dėrybose su Meksika dėl atitinkamo susitarimo ir prisimenu tą diskusiją su Meksikos atstovais. Ji nebuvo identiška, tačiau jos tonas buvo panašus. Buvo klausima, ar e, ES sugebėtų e, skirti atitinkamą dėmesį žmogaus teisų situacijai ir ar ji nepraras savo reputacijos pasirašydama tokį susitarimą. Nors penkerius metus vadovauju parlamentiniai delegacijai tarp ES ir Meksikos ir kadangi absoliučios tiesos nėra pasaulyje. Tai pasirašant atitinkamus susitarimus reikia prisijimti atitinkamą riziką. Čia bet kokiu atveju aš asmeniškai manau, kad pasirašius tokį susitarimą, ES turi žymiai daugiau galimybių paveikti situaciją, kadangi pasirašydami atitinkamus susitarimus mes prisijimame uh, atitinkamą atsakomybę dėl žmogaus teisų situacijos toje šalyje, su kuria pasirašome atitinkamą susitarimą. Savim suprantama, e, yra tam tikrų abejonių dėl e, kai kurių valstybių, kuriuose žmogaus teisų situacija nėra stabili. E, Jeigu trūksta laiko, tai nesiplėsiu dabar, nesigilinsiu į detalės, tačiau noriu jūsų paklausti, ar nebūtų geriau pirmiausiai pasirašyti sutartį ir po to remiantis šios sutarties nuostatomis tenktis padėti Kolumbijai pagerinti žmogaus teisų situaciją ir įdėkti geresnius žmogaus teisų standartus. Ar jūs siūlytumėte pirmiausiai palaukti, nepasirašyti sutarties pirmininkas Erika, puikiai žinai, kad aš labai nenoriai nutraukiu kalbėtojus, tačiau tavo klausimas iš tikrųjų yra pagrystas. GSP plus sutartis pasirašant atitinkami klausimai yra keliami Pirminkė, mes neturim daug laiko, taigi labai trumpai. Man nelabai patinka, kad kalbėjo tik vienas žmogus. Būtų labai gerai, kad pasisakytų visi, skaitant ambasadorių, kuris pasisakytų prieš e, narių intervencijas. Pirmininkė, leiskite man baigti. Aš jau pusvalandį čia sėdėjau ir laukiau, kol man bus suteiktas žodis, bet nėra laiko pasisakyti. Nesažininga taip, pirmininkė, arba e, renkime diskusijas, arba ne. Ir aš noriu pasakyti, kad e, esant prezidentu Alvaro Urybei, gal aš neteisus, bet atrodo, kad vyksta daug negerai dalykų. Neblogų dalykų mažėja žmogžudyščių, e, grobimų žmonių, turto prievartavimo ir atrodo, kad šalis bando užsitikrinti didesnę demokratinę poziciją ir aš labai e, nustebau išgirdęs tokį užsipuolimą. Labai, aš galbūt e, klystu, bet būtų įdomu išklausyti ambasadorių, nes tada bent jau girdėtume tam labiau subalansuotus dalykus. E, Erika kalbėjo apie uh, bendrą preferencijų sistemą plus arba GSP plus. Tai aktualu ne tik tai Kolumbijai, bet ir kitoms šalims. Erikas sako, kad mes atverdami e, rinkas e, tuo pačiu metu ir įvedame tam tikros e, drausmės ir šalis turi tam tikrų mastų taikstytis tu su ES taisyklėmis. Aš esu nustebęs girdėdamas, kad Kolumbija nenori laisvosios priekybos, nes jie yra labai daug eksportuojanti, tai yra labai daug eksportuojanti šalis, e, naftos produktų ir panašiai. Bet mes išgirdome tik vieną visos istorijos pusę, reikėtų išbaigto paveikslo. Ačiū. Robertai savame suprantamas to suteiksime žodį Kolumbijos ambasadoriui. Aš tik tai maniau iš pradžių, kad e, pirmiau vertėtų išklausyti parlamentarų nuomonę, po to ją galėtų mūsų svečiai sureaguoti. Ir iš tikrųjų aš visą laiką elgdavausi teisingai ir garbingai ir nesutinku su tavo kaltinimais, nes visą laiką būdavo tokia tvarka, kad pirmiausiai pasakydavo uh, parlamentarai, po to ambasadoriai, po to komisijos atstovai. Taigi. Molto importante questa riflessione che ci è stata proposta. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad uh, opozicijos e, senatoriaus tvirtinimai, mano nuomonė, nėra visiškai teisingi. Aš jiems bet kokiu atveju negaliu pritarti. ES vykdo dialogą su įvairiomis pasaulio valstybėmis ir tą dialogą vykdydama ji visą laiką skatino daugia šališkumo principus ten, kur galima tą padaryti, arba vadovaudavosi dvišaliais principais, jeigu negalėdavo elgtis kitaip. Atitinkami susitarimai, kurios pasirašo ES su likusio pasaulio valstybėmis, padeda jai eksportuoti demokratiją ir žmogaus teisės į likusi pasaulį. Iš Kolumbijos negalima reikalauti daugiau nei iš kitų pasaulio valstybių. Norėčiau Jums dar kartą priminti situaciją Indijoje, kurioje savo laiku buvo naikinami krikščionys, tačiau šiuo metu Indija yra pasauliniu mastu pripažinta demokratinė valstybė. Prieš kelias savaitės buvo pasirašyti svarbus ekonominiai susitarimai su atskirais Afrikos regionais, kuriuose dalyvaujant vyriausybė žmogaus teisės pažinėjimas kiekvieną dieną Savai suprantama, kad e, situacija Kolumbijoje turi būti nuolat stebima, kontroliuojama ir dabartinė situacija turi būti smerkiama. Tačiau tikrai e, labai būtų gaila, kad atitinkami ekonominės partnerystės susitarimai negalėtų būti pasirašomi. Ne, nepaisant to, kad yra pasiekta nemažai pažangos gerinant žmogaus teisų situaciją. Iš tikrųjų, įdėgus atitinkamas priemonės Kolumbijos sugriešinus bausmes sumažėjo, nužudimų skaičius smarkiai pagerėjo, teismų darbas. Mes puikiai žinome, kaip sunku yra užtikrinti visapusišką demokratinę santvarką taip, kaip mes ją įsivaizduojame tose valstybėse, kuriuose politinė situacija ir, e, yra pakankamai sudėtinga. Nei viena valstybė per trumpą laiką šių problemų išspręsti nesugebėtų. Galbūt rytoj mes kalbėsime apie žmogaus teisų pažeidimus Brazilijoje, o ten vietiniai gyventojai taip pat yra naikinami vien dėl to, kad egzistuoja tam tikri interesai, pavyzdžiui, e, noras iškirsti Amazonės miškus. Apie situaciją Venezueloje net nenoriu kalbėti, kur taikomi visiškai dvigubi standartai. Taigi reikia numatyti atitinkamas išlygas, kurios užtikrintų E, žmogaus situacijos, žmogaus teisų situacijos stebėsena ir jeigu situacija pablogėtų, tuomet būtų galima sustabdyti tokių sutačių galiojimą. Aš manau, kad ES privalo pripažinti žmogaus teisų srityje padarytą pažangą ir turėti omenyje, kad pasaulyje neegzistuoja daugiau nei 50 valstybių, kurios e, pilnai gerbė žmogaus teisės. Pritariu kolegų Erikos man ir Sturdi pasiūlymams, kad mes privalome labai atidžiai stebėti žmogaus teisų padėdį, tačiau tai neturėtų užkirsti kelio atitinkamų sutarčių dėl ekonominio bendradarbiavimo pasirašymui. Nes iki šiol su egzistavo atitinkamos taisyklės, jas galbūt reikia sugriežtinti. Ačiū kolegai. Sušta dabar žodis Kolumbijos ambasadoriui, prašau. Muchas gracias, señor presidente. Quiero primero que todo presentarle. Labai ačiū, pirmininkė. Norėčiau nuoširdžiausiai pasveikinti parlamento narius, taip pat senatorių Rapeido. Ir jūs man suteikite žodį, kad galėčiau trumpai pakomentuoti klausimus, apie kuriuos šiandien kalbate. Daug metų Kolumbija kenčia nuo smurto, kuris labai didelį nerimą kelia mums visiems. Nelegalios ginkluotos grupuotės e, vykdo įvairius e, veiksmus, užsima prekybą narkotikais, grobia žmonės, e, prievartauja turtą. Kolumbiečiai atmeta šį smurtą iš, bet visų visuomenės sluoksnių žmonės yra nuo to nu- kentėję mirė e, mokytojai, dvasiškiai, verslininkai, profsąjungų atstovai, gubernatoriai, visi nukentėjo nuo to ir smurtas palėtė visus Kolumbijos visuomenės sluoksnius. Tai yra tragiška. Ir ne koks vienas ar du konkretūs sektoriai šalyje nukentėjo nuo jo. Situaciją bandoma pagerinti ir vyriausybė kurią e, remia didelė kolumbiečių dauguma, tą norėčiau pabrėžti. Taigi dauguma žmonių remia vyriausybės veiksmus ir ji parengė demokratinio saugumo principus. Tikslai yra aiškus ir apie tai kalbėjo kai kurie parlamento nariai, jiems norėčiau padėkoti už jų pastabas. Kolumbijos vyriausybės vardu tą darau. Pasižiūrėkime į skaičius, egzistuoja jie, galima panagrinėti juos ir mes žengėme teisingą linkmę, mes darome pažangą. Aš nesakau, kad viskas jau padaryta. Tačiau mes žengėme teisingą linkmę. Ir sakoma, kad Kolumbija neišlaikytų žmogaus teisų egzamino. Ir Noriu pasakyti, kad e, egzistuoja mūsų bendruomenė Andų ir egzistuoja mechanizmai atitinkami įvertinti tiems dalykams. Egzistuoja procedūros ir universalus periodinis vertinimas. Norėčiau pasakyti jūsų komitetui, kad neseniai kaip tarptautinės bendruomenės narė e, Kolumbija laikė šį egzaminą Nemažai šalių kalbėjo, pateikė klausimus ir mes atsakėme, prisėmė įsipareigojimus. Ir tarptautinės bendruomenės egzaminas šis įvyko visai patenkinamai. Mes aišku suvokime, kad reikia dar labiau stengtis. Ir toliau dirbsime. Taip pat yra labai gerai, kad e, komitetas suvoktų, jog mes žinome, kad yra tam tikros susirūpinimo dėl žmogaus teisių ir siekiame imtis veiksmų. Visai neseniai buvo paskelbta atitinkama iniciatyva, ji sutapo su ES sprendimu dėl e, dialogo žmogaus teisų srityje ir tas dialogas prasidėjo, nes turime labai išsame darbo tvarkę, klausimus svarstome atvirai, o tikslas mūsų yra dvišalių pagrindų tarp ES ir Kolumbijos išstudijuoti viską, kas susijęs su žmogaus teisėmis. Taigi, Kolumbija vykdo visus tarptautinės bendruomenės mechanizmus, laikosi jų, vyksta patikra ir atsakome dvišalių pagrindų arba ES į išreikštą susirūpinimą, e, nes yra ir daugiau mechanizmų nustatytų, kad būtų galima dirbti šioje srityje. Aš žinau, kad dabar neturiu daug laiko, kadangi atvyko e, komisijos narė, jai sakau labą rytą. Bet noriu pasakyti, kad komisija bando užtikrinti stabilės taisyklės, plėtodama savo ryšius su ES ateityje. Ir mes norime prekybos sustarimo su ES. Kolumbija, Kolumbijos vyriausybė e, turi mandatą didelės dalies mūsų tevinainių ir mes galvojame, kad laisva prekyba yra naudinga. Mums reikia apsaugoti investicijas, skatinti jas tam, kad pasiektume susitarimus dėl dvigubo apmok apmokestinimo išvengimo, kad paspartintume investicijas, e, skatintume naujų bendrovių, darbo vietų kūrimą. Tie visi dalykai yra svarbus, kad įveiktume skurdą Kolumbijoje ir sustiprintume savo institucinį pagrindą. Dėl darybų poveikio Andų ekonominiai bendrijai. Aš Noriu pasakyti, kad kuo bus daugiau lankstumo, e, lankstumas yra ne tai, ką mus ES verčia dėkti. Tai yra atsakas e, Andų bendruomenės narių, įskaitant Kolumbiją. Mes norime, kad mūsų šalis būtų lankstesnės, nes dėrybos buvo įstrikusios. Ir dėl to mes norime daugiau lankstumo, kad E, šalis, e, kurios galėtų pasiekti pažangos sparčiau, galėtų tai padaryti. Baigdamas, noriu pastebėti, jog egzistuoja nauja dinamika dėl laisvosios priekybos ir su jungtinėmis valstijomis. Mes ir toliau kalbėsime su visomis pasaulio šalimis, kurios norės aktyviau prekiauti, veiksmingiau prekiauti ir atsinešti daugiau investicijų, sukurti naujų darbo vietų. Ačiū. Ačiū ambasadoriui. Dabar norėčiau tokį pasiūlymą pateikti. Dabar nesuteiksiu žodį komisijai, kadangi atvyko komisarė ir manau, kad jis sugebės taip pat atinkamai pristatyti Europos komisijos poziciją dėl prekybos darybų su Andų bendryje. Jūs išgirdote daug skirtingų nuomonių ir jos skiriasi tiek Kolumbijoje, tiek ir Europos parlamente, tiek tarp nevyriausybinių organizacijų, pilietinės visuomenės atstovų egzistuoja skirtingų nuomonių ir tai yra normalus dalykas, kadangi diskusijos yra sudėtinė demokratijos dalis, diskutuoti reikia ir toliau. Savai suprantama, kad yra skirtingas požiūris į tai, kaip reikia spręsti žmogaus teisų problemas ir parlamentas yra pati teisingiausia vieta tokioms diskusijoms. Mūsų komitetas norėtų tose diskusijose dalyvauti, kadangi mes savo sutartise turime žmogaus teisų straipsnis atitinkamus. Dėkoju Jums už diskusiją. Baigime svarstyti dabar šį darbo tvarkės punktą ir dabar <clears throat> aštuntasis darbo tvarkės punktas vykstančių tarptautinės prekybos darybų padėtis. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti poniai komisariai, kadangi šiandien yra mūsų komiteto paskutinis posėdis ir ačiū už tai, kad į jį atvyko tam, kad pristatytų naujausią dėrybų padėtį. Viso komiteto vardu norėčiau Jums nuoširdžiai padėkoti už gerą bendradarbiavimą tiek Jums, tiek visai Jūsų komandai jūs ištesėjote savo pažadus, kuriuos mums davėte per pirmą jūsų kandidatūros svarstymą, kuomet kai kurie parlamentarai buvo nusteikę šiek tiek skeptiškai jūsų kandidatūros atžvilgiu. Robertai, to suteiksiu tau žodį, pakentėk. Taigi jūs savo pažadus įvykdėte, žadėjote pakankamai dažnai su mumis susitikti ir diskutuoti. Ačiū Jums dar kartą už tai ir suteikiu Jums žodį, prašau. Na. Um, pirmiausia, noriu pasakyti, kad šiek tiek liūdna man, kad reikia su jumis pirmininkė atsisveikinti, kadangi kiek matau Europos parlamento narius. Jūs esate vienas iš žmonių, kurie nebegrįž po rinkimų. Taigi pirmiausia, norėčiau padėkoti jums. Kai pradėjau dirbti, kai atvykau čia, aš žinau, kad kreipiausi pirmiausiai jūs ir jūs man labai aiškiai ir maloniai paaiškinote, kokiais klausimais užsiema jūsų komitetas ir parengėte mane klausimams. Man labai trūks jūsų praeitie ir tikriausiai mes kada nors susitiksime, kad ir ką jūs e, bedarytumėte ateityje. Galbūt susitiksime kada nors Vokietijoje, kai jūs imsitės verslo. Aš e, žinau, kad jūs iš tikrųjų pasižymite verslininko dvasia. Taigi dar kartą dėkuoju Jums ir linkiu sėkmės. klausimai, prioritetai, kuriuos aš savo esu išsikėlusi ir kaip komisija. E, kalbėdama apie tai norėčiau pasakyti, kad ne viską, ką užsimuojame, pasiekėme, bet jūs turite galimybės manęs paklausti apie įvairius dalykus ir jeigu aš ko nors dabar kalbėdama nepasakysiu, tai apie tai jūs paklauskite, aš specialiai jų nevengiu. Kaip pradėdama dirbti, kai pradėjau dirbti, aš sakiau, kad Europos Sąjungos vienas iš svarbiausių uždavinių yra išbaigti dėrybas dėl Dohos raundo. Ir kaip suprantate, tai išlieka vienu iš svarbiausių mano uždavinių. Aš mačiau iš TVF pagrindinius duomenis E, šią savaitę ir pamačiau, kad priekyba pasaulinė sumažėjo 11 procentų, prieš kelias savaitės buvo 9 procentai ir e, šis skaičius paskutinis yra baisus. Dėl e, prekybos sumažėjusios kyla problemų ne tik ES, bet kaip iš savo apsilankimų kitur žinote, kad ir kitoms šalims, ypač besivystančiam pasauliui, kyla labai daug problemų. Dėl to mes turime labai stengtis, kad vėl atsinaujintų daugia šalės dėrybos. Šiame kontekste aš labai daug dėmesio skyriau siekdama užmėgsti naujus ryšius su JAV administracija, su ambasadoriumi Ronu e, Kirk, kuris yra e, JAV prekybos atstovas. Ir aš susitikau su juo praėjus e, keletui valandų po to, kai jis buvo patvirtintas šioje pozicijoje ir tiek formaliai, tiek neformaliai aptarėme su juo įvairius reikalus. Turime galvoti ne tik apie didžiausius savo priekybos partnerius, bet amerikiečiai iš tikrųjų labai svarbu vaidina vaidmenį išjudindami dėrybas dėl uh, Dohos raundo. Per ateinančias kelias savaitės vyks uh, įvairių pokalbių ir bandysime išsiaiškinti, kas yra svarbu JAV. Taip pat sieksime grįžti į Ženevą ir baigti dėrybas dėl Dohos raundo. Šiame kontekste reikia pasakyti, kad rinkimai dabar vykstantis Indijoje yra svarbus. Aš nežinau, kokie bus rezultatai, bet man po rinkimų bus labai e, svarbu aplankyti, kaip galima greičiau, naują prekybos ministrą, kad galėtume įtikinti Indiją grįžti į dėrybas. Tai yra svarbi tebesitęsiančio mano darbo dalis ir aš e, tikiuosi, kad kai paskalami vėliau bus išrinktas, jis tęs tą patį darbą. Bus vėl išrinktas. Ir e, darybos dvišalių pagrindų, kurios vyksta, yra labai įdomios. E, jūs kalbėjote apie Andų bendruomenės tam tikrus aspektus prieš man atvykstant ir aš žinau, kad per ateinančius metus tai bus labai svarbus klausimas mums. Aš neturiu daug iliuzijų. Berots porą kartų sustikau su Kolumbijos prekybos ministru ir iš tikrųjų labai sudėtinga galvoti, kaip mes žingsime į priekį su šalių grupė ir kaip išspręsime tam tikras problemas, apie kurias jūs šiandien jau kalbėjote ir kurios yra labai svarbios. Uh, dvišalės e, priekybos starimas vienas iš svarbiausių yra su Pietų Koreja. Mes atrodo jau esame viename iš paskutinių etapų. E, aš žinau, kad kolega grįžo ką tik tai iš e, Pietų Korejos, dar kol kas neaptariau visų klausimų, bet bus įdomu išgirsti jo nuomonę. Ekonominė prasme Šis susitarimas yra labai geras Europos Sąjungai, daugeliu valstybių narių ir įvairioms pramonės sritiems. Aš turėčiau pasakyti, kad tai yra pirmasis 21-ojo amžiaus prekybos sustarimas, e, kurį pasirašys Europos Sąjunga. Ir mes išsaugojame savo interesus čia. Jeigu mes ir toliau pasirašysime tokius sustarimus ir jeigu jie bus geri, teigiami mūsų pramonė, tai bus labai geras dalykas. Šiame kontekste noriu pasakyti, kad mes pradėjome darybą su Kanada dėl dvišalio susitarimo. Darybos nebus lengvos tam tikrą prasme dėl įvairių gynybinių interesų, pirmiausia dėl žemės ūkio tačiau manau, kad tai bus svarbus signalas. Kanadai tai aiškiai yra irgi labai svarbus klausimas ir Kanada labai gerai yra surašiusi pateikusi savo pasiūlymus, e, atsižvelgiant į federalinį vyriausybės pobūdį ir tai yra ir paž, palankus elementas. Ta pati galiu pasakyti apie ASEAN valstybės. Mes galvojame, kaip galime išplėtoti atitinkamą požiūrį, kuris leistų šalims, kurios dabar yra labiau pasirengę dėrėtis, pradėti dėrybas, kaip padaryti, kad to šalis galėtų pradėti dėrybas, nenukrypdamos nuo pagrindinių mūsų požiūrio principo, o jis yra remti šalis ir palengvinti e, prekybos ir kitus ryšius. Su Centrinė Amerika taip pat mes išsprendėme per pastarąsią savaitę keltą problemų ir darybos atsinaujino. Susitarimas tikriausiai bus baigtas, pasiektas nelabai tolimoje ateityje ir aš labai daug turiu čia lūkesčių siekdama pasiekti sutarimo. Paminėsiu keletą dvišalių darybų dabar vykstančių. Tikriausiai reikėtų kalbėti apie ekonominės partnerystės susitarimus. E, Prahoje lankiausi EKR susitikime, kitą savaitę taryba vyks, anksčiau susitiko prekybos ministrai. Ir e, su SADEK bus pasirašytas e, sutarimas, ministrai atvyks. Žinau, kad kai kurie sekate mūsų darbą ir mes siekiame išsklaidyti nerimą kai kurių AKR šalių, kuris yra kartais pagristas, kartais nepagristas. Aš lankiausi Afrikoje, sustikau su SADEK šalimis, taip pat su SARKE šalimis ir e, sakiau, kad bus skirta 15 milijonų e, eurų e, tam tikram koridoriui. E, atidaryti. Ir aš susitikau taip pat su ISA šalių atstovais ir aptariau įvairius e, klausimus su jais. Taip pat kalbėjau su Pasaulio banko atstovais ir labai mums pasisekė, nes iš viso buvo skirta pusę milijardo e, dolerių atidaryti tam šiaurės pietų koridoriui. E, klausimas yra aktualus, nes e, yra pasienio kirtimo punktai, įvairūs e, muitinės sustarimai ir kartais vairuotojams reikia sustoti dviems savaitėms, o mūsų pasiūlytas variantas turėtų išspręsti daug problemų, kadangi tas faktas, kad vairuotojai turi apsistoti ties sieną dviem savaitėms, netgi prisidėjo prie AIDS plitimo toje Afrikos dalyje. Mes turime užtikrinti, kad ne tik bus pasiekti susitarimai, bet ir paremti tuos susitarimus e, galimybėmis sėkmingai prekybai tar, su atitinkamomis šalimis. Ir kas yra e, besil, apsilankęs AKR šalyse, žino, kad e, šalis šios grupės labai kenčia nuo dabartinio ekonomikos nuosmukio. Taip pat noriu pasakyti, kad mes daug galvojame apie smulkaus verslo paramą. Jeigu pasižiūrėsime į duomenis, tai kai rengiausi klausimui, prisimenu, jog mačiau, kad tik 3 procentai smulkių įmonių Europos įmonių prekiauja su užsieniu, o 8 procentai viduje. O mūsų ūkis yra pagrystas smulkiomis ir vidutinėmis įmonėmis. Aišku, valstybės narės yra atsakingos už tai, kad e, paremtų jas, bet ir komisija galbūt galėtų skirti daugiau energijos ir pastangų siekdama paremti smulkų į verslą. Uh, Mes turime padėti šiam verslui suvokti prekybą ir užtikrinti turime, kad prekybos sustarimai pripažintų smulkaus verslo didelę svarbą. Ir reikia pagalvoti, ką mes galime daryti, siekdami palengvinti e, jų veiklą. Ir tai bus vienas iš mūsų ateities darbų. Aš kaip sakiau, e, daug ko nepaminėjau, ką norėčiau aptarti, bet jūs bent jau gal dabar išgirdote, kuria kryptimi žengia e, mūsų komisija. Ačiū pirmininkė. Ačiū komisarė, asmeniškai pas, norėčiau Jums padėkoti už draugiškus žodžius išsakytus mano adresu, mielai tuo atsilyginčiau. Aš tikrai pageidaučiau, kad e, Junkties karalystės vyriausybė dėstų visas pastangas tam, kad baronienė Ešton pratestų savo darbą Europos komisijoje per kitą kadenciją, nes iš tikrųjų manau, kad bendradarbiavimas buvo labai sklandus tarp parlamento ir jūsų. Dabar steiksime žodį kalbėtojams pagal sąrašą. Robertas yra pirmas. Ačiū pirmininkė, aš palaikyčiau pirmininko mintis dėl to, kaip jūs apžvelgėte situaciją, bet aišku, kad ne jūsų mm, Junktinės karalystės ministras pirmininkas formuoja tą poziciją, bet su paskalami nominacija, kaip jūs šiandien minėjote, Man atrodo, dauguma čia susirinkusių salėje, aišku, norėtų testinumo tuo laiku, kai yra ir taip didžiulė įtampa ir G20 ir, ir visur kitur. Tai iš tikrųjų, jeigu turėsite galimybę su juo dar pasikalbėti, tai perdokite mano ir visų, aišku, čia dalyvių geriausius linkėjimus jam. Dabar jūs pradžioje kalbėjote apie situaciją e, su Pietų Koreja. Gal jūs galėtumėt plačiau papasakoti? Uh, apie situaciją su. Uh, maitų mažinimo sistema. Buvo skaičiuojama, kad tai yra pagrindinė kliūtis uh, kuri kainuos automobilių sektoriui Europos Sąjungoje per vienerius metus 150 milijonų eurų. Konkrečiai tuo metu, kai būtent ši ūkio šaka ypati pergyvena tokį sunkmetį. Gal galėtume taip pat pakomentuoti, ar koriečiai tęs tą sistemą ir ar uh, Mm, JAF ir ES leis jai toliau taikyti tą sistemą? Ar vyksta kokios darybos to klausimu? Ir dar noriu palinkėti jums gerų vasaros atostogų, bet tikriausiai jums nebus laiko atostogauti. Aš noriu paklausti iš tikrųjų, ar darybos rimtai vyks dėl Dohos artimiausią pusmetį. Ponas Kirk dabar jau patvirtintas, tai kaip Jūs galvojate, ar Junktinės Amerikos valstijos yra pasiryžusios susitarti to klausimu? Mes Jūsų necituosime, bet tik norėčiau išgirsti Jūsų asmenę nuomonę to klausimu. Ach, wenn das eine positive Antwort wird, dann werden wir die Kommissarin schon zitieren. Das ist Jeigu atsakymas bus teigiamas, tai galėsime komisarę pacituoti, manau, dėl to problemų nekils. Erikai dabar žodis. Komisarė, malonu jūs čia matyti. Aš taip pat asmeniškai pagėdaučiau, kad grįžtumėte į komisiją ir jeigu reiktų uh, ką nors įkalbėti dėl to arba pabandyti kalbėti, tai prašau mums apie tai pranešti. Dėl Dohos darybų aš visiškai palaikau jūsų diskusiją, tačiau Nepamirškime, kad situacija yra pakankamai skeptiška. Ką tik grįžau iš Vašingtono, buvau susitikusi su kolegomis iš kongreso ir visi tikisi, kad darybos baigsis teigiamai, tačiau niekas nežino, kaip to teigiamo rezultato pasiekti. Manau, kad mūsų parlamento kolegos vis tik tai turėtų stengtis įtikinti kolegas iš JAV kongreso, nes jie šiuo metu yra didžiausia kliūtis šioms daryboms baigtis sėkmingai ir e, demokratams kyla tam tikrų klausimų susijusių su e, standartų atitinkamo taikymais PPO kontekste. Tik reikia stengtis palengti JAV kongresmenus į savo pusę. Dėl sustarimo su Koreja aš jį palaikau, nes manau, kad ES per vėlai pradėjo ieškoti dvišalio bendradarbiavimo galimybių su Azijos valstybėmis, nes 2002 metais parlamentas aiškiai išreiškė pageidavimą, kad tokios sutartys būtų pasirašytos, tačiau tam buvo daromos kliūtis. Aš vieną įvardijau, Robertas vieną įvardijo, įvardino, kitą aš galiu Taip pat pridėti tai yra e, kliūtis susijusios su kilmės šalies principo taikymu, <clears throat> pasirašant laisvos prekybos sutartis. Aš tačiau šiuo metu, nors ir palaikyčiau susitarimą, vis tik tai man kyla šiek tiek e, abejonių ar jis neturės neigiamos įtakos mūsų e, darbo vietų aplinkai, įmonių situacijai. Taigi iškyla nemažai įvairių papildomų klausimų ir būtų įdomu išklausyti jūsų mintis šiuo atžvilgiu. Mes esame iškėlė atitinkamus klausimus ir pastarį kartą, kuomet ponas Balas iš komisijos dalyvavo mūsų posėdėje, kol kas atsakymų negavome į šios klausimus ir jeigu juos gautume, tai būtume dėkingi. Paskutinis klausimas. Kuomet prieš dvi savaitės buvome susitikę Pragoje dėl transatlantinio teisėkuros dialogo, tai e, buvome iškėlę atitinkamą azartinių žaidimų problemą. Galėčiau dabar jums e, suteikti atitinkamų papildomų dokumentų, pateikti tiksliau. Ir e, dabar esame užtikrinę atitinkamų kongresmenų paramą e, dėl situacijos susijusios su azartiniais žaidimais, tačiau, kaip jau minėjau, esu gavusi atitinkamus laiškus, atitinkamus dokumentus ir komisaras Verhoigenas man prižadėjo įtraukti šį klausimą į artimiausių posėdžių darbo tvarkės. Ar visiškai paskutinis pastebėjimas, atsiprašau, pirmininkė, tai susijęs su ekonominės partnerystės sutartimi e, su Dramblio kaulo krantu. Iš tikrųjų, džiaugiamės matydami jūsų ryštą šį klausimą įspręsti teigiamą linkme. per antrąjį pusmetį aš pati stengsiuos nuvykti į Dramblio kaulo krantą ir dalyvauti techninės pagalbos teikime. Būčiau dėkinga, jeigu galėtumėte rasti laiko taip pat ten kartu nuvykti arba bent jau nusiųsti e, vieną kitą savo ekspertą. Aš pažadėjau tą Dramblio kaulo kranto vyriausybei, norėčiau šį pažadą įvykdyti. Ačiū pirmininkas, ačiū labai Vokietijoje. Yra sakoma, kad pažadų reikia laikytis ir aš puikiai suprantu, kodėl dabar noriu užsitikrinti atitinkamą komisijos paramą. Dar aš teiksiu žodį kitiems kolegams, po to atsakysime į klausimus. Yeah, telegraphic. Ačiū, kom, e, pirmininkė, komisarė, aš pasistengsiu kalbėsi, kalbėti trumpai dėl Kolumbijos. Mm, kaip žinote, diskusijų pabaigoje kalbėta apie Kolumbiją ir mano nuomonė buvo patikimų skundų dėl žmogaus teisų situacijos ten. E, juos reikia ištirti ir įvertinti ir padaryti išvadas. Tai ir noriu paklausti, ar bus tie skundai, e, kuriuos pateikė tikrai, mano manimu, patikimi šaltiniai, e, taip pat ir ETUC sekretorius, e, ar bus ištirti. Dabar dėl Sian, jūs, ar jūs galvojate apie kokią nors architektūrą, struktūrą, kuri leistų mums užsitikrinti? ir bus norinčių koalicija, nes tos valstybės tikrai galbūt norėtų, bet nėra pajėgios e, dalyvauti, kitos yra gal pajėgios, bet nenori. Man atrodo, kad mes tikrai paremtumėm jūs, jeigu jūs žengtumėt tą linkmę, kad iš tikrųjų tie, kurie po to e, būtų pajėgus, galėtų prisijungti vėliau. Ir trečias dalykas, e, jeigu kalbame apie tai, ko neminim, garsiai, bet žinome, tai apie ką eina kalba Kinija, Japonija, tai yra mm, iš tikrųjų stambios tokios veikėjos, kurios e, žengia kiekvieną savo linkme. Tai ar jūs galvojate kažkaip Kiniją įtraukti artimiausiais mėnesiais, tai būtų svarbu? Uh, Ir paskutinis dalykas dėl Korejos. David Martin negalėjo būti šiandien čia, bet neseniai e, delegacija lankėsi ir Pekinė ir turėjome galimybę susitikti Saulė ir su užsienio reikalų ministru, priekybos ministru. Taigi buvo galimybė pasikeisti nuomonėmis ir visų pirma noriu pasakyti, kad mano nuomonė galbūt čia iš Vokietijos automobilių pramonės yra mm, per lyg dideli būkštavimai išsakomi. Aišku, bus mm, nuostolių, bet bus ir naudos. Ir mm, analizė rodo, kad e, ta nauda bus daug didesnė nei nuostoliai. Vokiečių e, pramonė sako, kad jeigu būtų pasirašyta, tai jau nuo kito antradienio įsigaliotų tos nuostos. Tačiau iš tikrųjų eitų kalba gal apie ketverius, šešerius metus netgi. Ir iki to laiko mes jau būsime net pamiršę, kas yra ta krizė. Taigi iš tikrųjų viskas yra projektuojama į šią dieną, kokie, kokie tie būtų nuostoliai dabar. Tačiau eitų kalba iš tikrųjų ne apie tai, kas bus po dabartinių parlamento rinkimų, bet po dar kitų. Ir dabar dėl uh, muitų uh, sumažinimo aš taip įsivaizduoju, kad čia gal būtų pasirinkta, gal būtų pasiržymo kažkokio tai judėti pirmin ir galbūt būtų galima surasti kažkokią formulę susitarimui. Uh, Nusipirkit telefoną pagamintą Kinijoje, sutikėte, kad pagamintą Korejai, bet iš tikrųjų, jeigu nebus pasirašytas ir sustarimas su Pietų Koreja, tai neaišku, kas bus uh, ar ateityje, artimoje ateityje. Nu, akivaizdu, pagal tai, ką matome, kad abi pusės gaus milžiniškos naudos. Tai iš tikrųjų reikėtų kalbėti apie naudą, o ne apie nuostolius. Ir esu tikras, kad tie kas kas e, supranta, kokia tai bus nauda, turėtų garsiau apie tai kalbėti, taip pat ir su parlamentarais, o ne vien tik tai visus gazinti apie nuostolius, nes to, tų gazintojų nėra taip daug. Much, uh, Ponas Kamal, ačiū pirmininkė, labai ačiū komisijos nariai. Norėčiau uh, panašiai pakalbėti kaip ir kolegos kalbėję prieš mane Mes esame iš skirtingų politinių šeimų, tai vargu ar aš galėčiau jums e, padėti siekiant antros kadencijos ir jeigu aš prisidėčiau prie tokių skatinimų, tai gal tik tai sugadinčiau jūsų karjerą, nors šiaip norėčiau padėti. Dėl PPO norėčiau paklausti, kokie yra jūsų nauji įspūdžiai, kalbant su naujaja JAV administracija. Man atrodo, mes visi jau keletą kartų ten e, lankėmės ir žinome, kad yra tam tikros įtampos E, tarp e, skirtingų administracijos dalių ir kai aš lankiausi JAV rinkimų laikotarpiu, e, kalbėjau su žmonėmis susijomis su prekyba ir jie labai didelį susirūpinimą išsakė, nes buvo galvojama, kad balsavimų svarbių, dėl, dėl svarbių balsavimų kongrese, nes atsiranda labai daug įtampos. Ir dabar, e, galvant apie rinkimus Indijoje, kaip jūs įsivaizduojate, kiek JAV yra pasiryžusios e, grįžti į dėrybas? O dėl Indijos, kada jūs įsivaizduojate, galima bus pradėti galvoti apie ES Indijos santykius? Mes visi, aišku, galvojame, kiek laiko prireiks, kad e, viskas nusistovėtų po rinkimo, bet kaip yra su uh, mūsų pusės lūkesčiais. Dėl Pietų Korejos. Aš labai skeptiškai žiūriu į specialius pramonės atstovų prašymus. Jūs tikriausiai prisimete, kad 90-ame e, dešimtmetyje ir 10-ame dešimtmetyje automobilių e, pramonė skundėsi dėl Japonijos automobilių gamintojų. Uh, ir buvo kalbama įvairius prekybos barjerus, bet dabar šį kartą aš suprantu, kodėl Europos automobilių gamintojai e, skundžiasi, nes e, tam, kad patektų į, pavyzdžiui, Korejos rinką, reikia labai daug atlikti bandymų ir įvykdyti įvairių reikalavimų. Taigi, ką jūs čia darysite? Net ir negalvojant apie specialius tuos Europos automobilių pramonės prašymus Dar vienas dalykas. Klausimas e, dėl Andų bendruomenės, kai tik įėjote, kai mes kalbėjome apie, apie tai. Aišku, egzistuoja šalyje politiniai skirtumai, jūs tai puikiai žinote, kartais e, kai, kurios, e, kai kurie atstovai to šalies bando eksportuoti tam tikras požiūris susirūpinimą. Ir ką jūs galvojate apie nusiskundimus dėl kaip teigiama, didelių žmogaus teisų pažeidimų, e, išeinančių iš tam tikrų žmonių, tam tikrų e, sektorių, e, nors mes suvokiame, kad Kolumbija yra sudėtinga šalis ir kad tai, kas pasiekta per trumpą laiką paskutiniu metu, yra labai įspūdinga. Taigi, ką Jūs galvojate, ar kaip vertinate nuomonę tų žmonių, kurie iš vis nenori laisvosios prekybos sustarimo, kaip tai atsilieptų Kolumbijos plėtotei ir ES Kolumbijos santykiams? Ačiū. Pone Liupčeva. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau pasveikinti komisijos narę, padėkoti jai už visas pastangas išspręsti daugybę tarptautinės prekybos problemų ir palinkėti jai sėkmės per antrą kadenciją. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į kitą temą, tai yra antidempingo priemonės ir antidempingo politika. Ji yra susijusi su importuojamų uh, E, produktų kokybę ir gyvenimo kokybę tuo pačiu. Taip pat reikia nepamiršti aplinkos apsaugos. Mano klausimas yra pagrįstas konkrečiu pavyzdžiu, kurį bent jau e, mes e, matome mano šalyje Bulgarijoje kurį laiką. Aš kalbu apie toksiško cemento importą į Bulgariją iš mūsų kaiminės Turkijos. Ir e, šis cementas importuojamas nereliomis antidempingo kainomis. Dabar išgyvename krizę, ekonomika veikla visą ūkinę sulėtėjo, gamyba mažėja ir antidempingo priemonės yra labai svarbios, kad būtų galima užtikrinti gamintojų ir vartotojų apsaugą. Tuo pačiu metu turime pabandyti rasti pusiausvyrą, kad antidempingo priemonės netaptų protek... Protek... protekcionistinė politika. Tuo pačiu metu norėčiau, ponia komisarė, paklausti apie jūsų ilgalaikį požiūrį į antidempingo politiką ir pavojų, kad tai gali tapti protekcionizmo priemonėmis. Ačiū. Recht vielen Dank. Frau Kommissarin. Ačiū, ponė komisarė. Ilgas skirtingų ir įvairialypių klausimų sąrašas. E, jums žodis ir galimybė juos atsakyti. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems už gražius žodžius išsakytus mano adresu ir e, dėl mano ateities ir visus laiškus e, Junktinės karalystės premjerui mielai priminsiu, nesvarbu, kas juos rašytų. Iš tikrųjų, dar kartą labai ačiū. Pradėdama nuo Roberto klausimo. Aš paskaliu lami, manau, tikrai galėsiu perduoti jūsų geriausius linkėjimus, jeigu e, jis bus perinktas ir pritariu jūsų minčiai dėl e, testinumo principo taikymo būtinybės ekonomikio nuosmukio laikotarpiu, manau, kad tiek e, PPO e, darbui, tiek daugos darybų raundo eigai Paskalis Lamy yra labai svarbus. Aš manau, kad e, e, reiktų vadovautis e, principų, ką atitinkamos sutartis gali duoti ES ekonomikai. Mes siekiame, komisija siekia palaikyti automobilių pramonę. Ir aš nemanau, kad šis sustarimas su Koreja e, neigiamos įtakos turėtų Europos automobilių gamintojams. Aš privalau užtikrinti, kad šis startis būtų naudinga tiek automobilių gamintojams, tiek visai pramoniai. Komisija ilgą laiką bendradarbiavo su automobilių gamintojais, siekdama išsiaiškinti e, jų pagrindinius pageidavimus ir tarifų, muntų, muitų barjerų panaikinimo kontekste, kitose kontestuose. Mes siekiame, e, kad automobilių gamintojų rinkos dalis ir eksporto dalis plėstusi, tačiau uh, daugiausiai baimių ir nesutarimų kelia atitinkami standartai, kurių laikosi Europos gamintojai ir Korejos gamintojai, nes Korejos gamintojai vadovaujasi JAV, Kalifornijos standartais, kurie netitinka europietiškų. Bet kokiu atveju e, aš manau, kad e, rinka Pietų Korejos mūsų gamintojams atsivers ir atsiras galimybės padidinti savo eksporto dalį, ypatingai e, prabangesnių automobilių terpėje, kurių paklausa Pietų Korejoje yra pakankamai didelė. Tačiau egzistuoja bendras susirūpinimas automobilių gamintojų dėl to, ar bendra jų rinkos dalis nenukentės pasirašius šį susitarimą. Mes tačiau manome, kad 650 e, tūkstančių korejietiškų automobilių anksčiau buvo pagaminama ES teritorijoje ir manome, kad panašus skaičius bus pagaminamas iki šiol. Tai yra ir toliau Aš manau, kad Europos pirkėjai veikiausiai e, pirkdami ne europinius automobilius rinksis tarp e, korejietiškų ir japoniškų, o mm, nesirinks tarp europinių ir korejietiškų automobilių. Taigi klausimas dabar yra toks, kokią paramą mes galime dabar suteikti ekonomik, nesusitarimo pasirašymui, kuris mano nuomonė sudarys geresnės ekonominės sąlygas Europoje, geresnės sąlygas prekiauti ES pagamintiems automobiliams. Aš manau, kad ši galimybė, šis sustarimas suteiks mums daug naujų galimybių e, paremti taip pat ir kitas pramonės šakas, tačiau ypatingai automobilių gamintojus. Taigi, e, grįžtant prie muitų klausimo, kuris ypatingai svarbus ir dėl jo ypatingai e, buvo deramasi, mes manome, kad tos uh, Ekonominė išraiška gali sudaryti e, šių muitų klausimą apie 20 milijardų eurų ir ypatingai Vokietijos automobilių gamintojai kalba apie milijardus eurų, e, kurie potencialiai galėtų įplaukti į įvairių inžinerijos, chemijos ir kitų įmonių e, kasas. Tačiau muitų klausimas labai rūpi automobilių gamintojams. Koriečiai darybų pradžioje pasakė, kad šis klausimas jiems yra raudonoji linija, kurios nevalia peržengti ir Londone per paskutinius sustikimus jie nepakeitė savo pozicijos vien dėl to, kad šis klausimas yra labai svarbus jų smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Tačiau mes teksime kompensuoti šią netekti e, privalumais kitose sutarties dalise. Tačiau aš negaliu atskleisti jums per daug informacijos, bet kokiu atveju aš girdžiu išsakomus e, susirūpinimus iš e, valstybių narių ir bet kokiu atveju mes tęsime darybą šio klausimu su Korejos vyriausybė. Ir uh, kalbam apie atitinkamas nuolaidas. Ta baime, kad kai kurie gaminiai bus e, importuojami į Koreją iš Kinijos ir po to m, pakeitus kilmės šalį nurodančią etiketę bus eksportuojami į ES pakankamai pigiai nėra pagristi, nes e, tas importavimas iš treč... E, importas iš trečiųjų šalių vyksta ir e, su kitomis valstybėmis, ne tik su Koreja. Tačiau Koreja situacija yra tokia, kad ji neturi pakankamai žaliavų, kad galėtų viską pati pagaminti. Mums svarbu užtikrinti, e, kad e, šie klausimai susijęs su muitais ir su e, importais iš trečiųjų šalių būtų išsprendžiami kaip įmanoma neskausmingiau ES. Dėl laiko grafiko Aš manau, kad E, nuostatos pasirašytos įsigalios geriausiu atveju po penkerių, šešerių metų ir tik tuomet mes pajusime poveikį ir tik tuomet mūsų automobilių gamintojai pajus konkrečias šios sutarties pasirašymo pasiekmes, tačiau prieiga prie rinkos mes turėsime jau nuo e, sutarties pasirašymo dienos. Taigi manau, kad e, ši sutartis reikštų pakankamai rimtą postumį ES ekonomikai, iš kurios naudos gautų mūsų pramonė. Tačiau, e, savai suprantama, reikia, aš nenoriu sumenkinti e, to susirūpinimo ir galimo pavojaus, kuris kyla arba galėtų kilti mūsų automobilių gamintojams. Tačiau aš manau, kad reik, metu stengtis kompensuoti galimas netektis gaminant labiau ekologiškesnius automobilius arba kitaip prisitaikant prie rinkos pokyčių. Dėl daugos darybų raundo ir JAV pozicijos, kaip ir Erika, man aš lankiausi JAV kongrese, kalbėjausi su jo atstovais, su vairių kitų organizacijų atstovais, Mm. atitinkamais senato komitetų pirmininkais. Tu, Erika, esi visiškai teisi, sakydama, kad e, svarbu, kad kongresas pritartų dabar siūlomiams e, pozicijoms Dohos darybose. Dabar aš paprašiau e, JAV prekybos ministro įvertinti atitinkamus privalumus ir naudą, kurią šios darybos atneš JAV. Dabar jungtinės valstijos stengiasi šiek tiek sumažinti tuos lūkesčius, sus, uh, kuriuos sudarybomis sieja besivystančios valstybėmis. Ir mano nuomonė, tas 20 e, procentų klausimas dar nėra visiškai išspręstas. Ir e, kuo daugiau spaudimo yra daroma besivystančioms valstybėms, tuo greičiau jų pozicija keičiasi. Manau, kad apskaitai sprendimas grįžti prie darybų JAV kongrese yra labai svarbus e, kaip ir dvišalių sutarčių pasirašymai, kurie yra svarstomi kongrese. Įvairiaus gamybos žemės ūkio įmonėms e, šiuo metu e, situacija yra pakankamai įtempta ir e, išliks dar tokia kurį laiką. The issues Dabar perbėgu prie Erikos kitų klausimų dėl azartinių lošimų. Tikrai man įdomu bus matyti, kas vyksta. Ačiū už tą pastabą dėl Ramblio kaulo Respublikos. Taip, ačiū už paramą ir tikrai tiesiog perduokit jūsų mintis, ko pageidautumėt ir, ir tikrai pasirūpinsim atsakymais. Svarbu, kad tai yra pradžia, o dar ne pabaiga. Svarbu, kad tos valstybės atitinkamai tai ir vertintų, ypač tokiame ekonomikoje politinėme klimate. Toliau. Sai dėl Kolumbijos, ką sakė, mes iš tikrųjų žiūrime į tai su dideliu dėmesiu, ką sako jungtinės tautos ir tarptautinė darbo organizacija. Ir yra iš tikrųjų daug dalykų, kas kelia nerimą, tačiau uh, Dar aišku, dar bus susitikimų tuo klausimu, bet tai, ką dabar aš turiu iš informacijos, iš TDO ir Junktinių tautų organizacijos, taip, galbūt yra tam tikro nerimo, tačiau dar nėra poreikio pradėti oficialų tyrimą. Gali ta situacija ir pasikeisti, bet kai eina kalba apie tokių valstybių grupę, uh, Aš manau, kad um, priekyba, ir aš manau, kad jau komitetui sakiau tą nekartą, kad priekyba yra tik dalelė sprendimo. Ji negali išspręsti visų santykių uh, tarp ES ir kitų valstybių uh, elementų, bet aišku, kad tai yra svarbus mm, uh, elementas, bet jis negali įtakoti kitų elementų. Ir aš manau, kad tikrai vyks ir toliau diskusijos, bet kai na kalba bendrai apie mūsų santykius, tokie dalykai atitinkamai yra sprendžiami ir Kolumbijos ministras tikrai tai žino. Aš sutikau su Kolumbijos prezidentu dar prieš tapdama komisarė. Iš tikrųjų, stulbinantis pasikeitimai Kolumbijoje, bet be abejo, Kolumbijai būtų naudinga parodyti, kad ji ir toliau juda tą pačią linkmę, tai yra, kad tikrai yra laikomasi tos vasios, kad norima geresnės situacijos, norima išspręsti žmogaus teisų pažeidimo atvejus ir taip toliau. Aš tikrai atidžiai stebiu visus tos klausimus, kaip jie rutuliuojasi. Dabar dėl ASEAN valstybių aš sutinku su tuo, ką pasakė Vietnamas, Singapūras, galbūt Tailandas tikriausiai galėtų judėti pirmin, jeigu tikrai mes pasirūpinsim tuo dėl Kinijos. Uh, ministro pirmininko pavaduotas kitą savaitę atvyks ir bus dialogas, kuriam aš pirmininkausiu kartu su komisarais, su 10 ar 11 Kinijos ministrų draugės, su ministro pirmininko pavaduotoju, lankysis ketvirtadienį, penktadienį kitą savaitę ir aptarsime priekybą, investicijas, kitus klausimus, įmonės ir taip toliau įvairios komisijos struktūros dirbs tais klausimais ir tikrai kalbėsime plačiai apie priekybą su Kinija, apie tai, kaip tai paliečia įvairias pasąjungos valstybės. Tikrai bus po, po to vizito, aš dar pasistengsiu informaciją pateikti. Japonija, kaip jūs žinote, greitai įvyks vadovų sutikimas Prahoje, taigi galėsim sugrįžti prie tų klausimų, neužilgo, galbūt ne dabar dar, dėl antidempingo klausimų. Man atrodo, tai yra vienintelis likęs neišspręstas klausimas. Pone Liupčiava teiravosi. Antidempingas tai tos klausimas, kur yra labai įvairios nuomonės dėl jo. Man atrodo, kad yra taisyklės ir tai reikia jas tai, taikyti. Ir šioje ekonominėje aplinkoje mes turime būti vertinami kaip, kad taikant jas teisingai, sąžiningai. Aš suprantu, koks yra tas kontekstas ekonominis, kuomet pramonė galbūt e, pažeidžiamesnė yra, taigi turime greičiau reaguoti antidemingo atvejus, bet to kainos krenta. Ir uh, Tai irgi reikia įvertinti, kai kalbė apie tai, kas yra antidempingas, kas ne. Vertinant ilgalaikėje perspektyvoje, aišku, vyks atitinkamos diskusijos, kurios vyksta jau ilgą laiką, bet bendrai viskas susiveda į tai, kaip mes užtikrindame, kad tai, ką mes darome, realiai sustabdo blogą praktiką, o ne vien tik tai gina rinkos dalį, kad iš tikrųjų mūsų ūkis būtų apsaugotas ir kad mes tikrai galėtumėm imtis veiksmų, bet nebūtumėm protekcionistai. Mano manimu, tai yra labai svarbios priemonės, kurios turi būti panaudotos, kad apsaugotumėm mūsų ekonomiką. Ir mano darbas ir yra apsaugoti ES ekonomiką. Berots apžvelgiau visus klausimus. Atsiprašau, jei į ką nors neatsakiau ar nepakankamai atsakiau. Ačiū. Ačiū, komisarė. Manau, kad tik klausimus buvo atsakyta, nes aš karts nuo karto pažvelgdavau į kolegų veidus, kurie baig teisingai linksėjo, o ponė Liupčio, jeigu pritarė, tai turi elgtis priešingai, nes taip įprasta yra jos šalyje. Turi kraipyti galvą. Praktiškai jau priartėjome prie mūsų e, komiteto paskutinio posėdžio šią kadenciją pabaigos ir Prašyčiau dar koordinatorių pasilikti vieną minutę e, mūsų salėje, nes turime atlikti dar kai kurios formalumus, o visi kiti jau galėtų pamažu judėti link durų, kur jūsų laukia priėmimas, vaišės. Ir mes greitai prie jūsų prisijungsime. Koordinatoriams galiu pranešti, kad jums jau buvo išdalinti atitinkami pasiūlymai ir noriu paklausti, ar posėdį dalyvaujantis koordinatoriai pritarė posėdyje teiktiems pasiūlymams. Taigi jūs viskam pritarėte, reiškia, galime tai užfiksuoti protokole, o tai reiškia, kad mes baigiame ir koordinatorių posėdį. Dabar dar noriu padėkoti ir vertėjams, kurie taip pat yra kviečiami prisijungti prie mūsų prieimimo ir kadangi pats nebegrįšiu kitą kadenciją, tai linkiu Jums visiems viso geriausio ir dar kartą padėkoti už puikų bendradarbiavimą. Erikai dar žodis suteikiamas. Pane pirmininkė, pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums savo frakcijos vardu. Mes Jūsų darbo pradžioje buvome pakankamai skeptiškai nusiteikę kadangi nėra taip paprasta e, priimti jūsų politinės rovės atstovaujamą komiteto pirmininką, tačiau po to mūsų nuomonė kardinaliai pasikeitė ir aš linkiu Jums visokio pasiekmės ir tikiuosi, kad mes palaikysime dar ryšį. Ačiū.